Gerbiamas pirmininkė, e, gerbiami nariai, pradėsiu nuo keleto žodžių portugališkai. Pirmininkė, ponios ir ponai, Europos parlamento nariai, man tenka didžiulė garbė būti šiandieną čia, Europos demokratijos namuose. Nuoširdžiai Jums dėkoju už galimybę, kurią man suteikėte išsakyti savo uh, mintis ir atsakyti į jūsų klausimus. O dabar tęsiu angliškai. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami nariai, mano istorija yra Europos istorija. Aš gimiau gražiame mieste pietų Portugalijoje, kur daug šeimų patyrė gana didelių sunkumų. E, mano regionas buvo regionas, kuris nuo to laiko labai e, didelę pagalbą gavo E, iš, sukūrė e, regiono gerbuvį žmonės savo sunkiu darbu, taip pat Europos solidarumo priemonės padėjo mano regionui. Kai aš augau, aš tiesiogiai mačiau, kokį svarbų vaidmenį vaidina Europa, stiprindama mūsų jauną demokratiją, kaip kad buvo Graikijoje ir Ispanijoje. Uh, Aš mačiau, kaip Portugalija sugebėjo pasinaudoti daugeliu augimo ir socialinio gerbio galimybių, e, kurias atnešė Europos integracija. Mano gyvenime taip pat svarbus buvo geografiniai e, judėjimo dalykai, taip pat judėjimas aukštyn laipteliais visuomenėje. Ir tik tai demokratija ir Europos Sąjunga sudarė galimybės man taip judėti. Ir aš esu dėkingas už tai. E, tai sukūrė mane ir padarė mane tokiu žmogumi, piliečiu ir politiku, koks aš esu šiandieną. Iš savo gimto miesto aš vėliau persikėliau į šalies sostinę švietimo sistemos dėka, kurią užtikrino demokratija, kuri padarė tą sistemą įtraukiamo pobūdžio ir atvirą. Mano e, tėvų gyvenimo tikslas buvo vienintelis – užtikrinti, kad vaikai galėtų mokytis universitete. Ir tą jie padarė. Jie negalėjo įsivaizduoti, kad vieną dieną vienas iš jų vaikų iš Lisabonos e, vyks į Paryžių dėl to, kad buvo vykdomas vienas iš nuostabiausių Europos integracijos projektų. Tai yra Erasmus programa. Erasmus buvo lemiamas etapas mano gyvenime. Aš ir e, daugelio žmonių mano kartos atstovų. Aš buvo, savo šalyje buvau vienas iš pirmųjų, kurie pasinaudojo Erasmus programą. Dabar keletas žodžių prancūziškai. E, norėčiau tarti keletą žodžių prancūziškai dėl to, kad e, Prancūzija taip pat šiek tiek yra mano tevinė. Prancūzijoje aš baigiau studijas ir pradėjau savo profesinę karjerą kaip inžinierius Prancūzijoje. Prancūzijoje aš susipažinau su savo žmona ir vedžiau ją 15 e, regiono, Pary, Paryžiaus rajono merijoje. Paskui aš nuvykau Junktinės valstijas ir tada pamačiau, įgyjau naują perspektyvą, suvokimą apie tai, kas yra Europa ir ką reiškia būti europiečiu. Uh, Kai esi toli nuo Europos, kur kas aiškiau matai, kur kas aiškiau matai išskirtinės Europos vertybės ir kultūrą, kurią mes turime išsaugoti savo vaikams. Paskui iš Bostono persikėliau į Londoną. Du iš mano trijų vaikų gimė Londone. Londone aš gyvenau ketverius metus. Tai yra vienas iš gyvybingiausių ir nuostabiausių pasaulio miestų. Po to grįžau į Portugaliją, e, buvau bendrovių vadovas ir plėtojau savo verslą. Verslą, kuris kūrė darbo vietas ir e, ekonominės galimybės. 2011 metais aš buvau išrinktas į savo šalies parlamentą, o po to buvau paskirtas e, į vyriausybę kaip jos narys. Po to galėjau padėti Portugalijai tuo metu, kai išgyvename nacionalinę ir Europos krizę. Gerbiami nariai, taigi mano istorija yra europiečio istorija. Šiandien aš esu prieš jūs ir aš e, tikiuosi, kad jūs patvirtinsite mane ir galėsime pradėti naują skyrių ir aš galėsiu e, pasitarnauti jums ir gražinti Europai tai, ką Europa man suteikė per daugybę metų. Aš esu pasiryžęs dirbti su jumis, kad užtikrintume tvirtą Europos projekto pažangą. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami nariai, Kaip jūs žinote, e, išrinktasis komisijos pirmininkas Žanas Klodas Junkeris man priskyrė mokslinių tyrimų, mokslo ir inovacijų sritį. Aš prisimu šį iššūkį ir esu nusteikęs entuziastingai ir pasitikiu savimi, kadangi aš e, žinau, kad uh, turime siekti įgyveninti pirmininko Junkerio politinę darbo tvarkę, atsakymą atkurti tvarų augimą, konkurencingumą ir užtikrinti darbo vietas Europoje. Ir tam mums reikia tvirtų inovacijų ir kompetencijos pagrindų Europoje. E, jeigu aš būsiu patvirtintas, aš nustatysiu tris prioritetus. Mano pirmasis prioritetas yra uh, E, toliau stiprinti pagrindinės sąlygas, kuris leis e, panaudoti Europos mokslinio tyrimų, mokslinio tyrimų mokslo ir inovacijų potencialą. Mes galime pasiekti kur kas daugiau ir tą padarysime, jeigu panaikinsime e, daugelį kliūčių moksliniams tyrimams inovacijoms. Jeigu užtikrinsime augimo potencialą, pritrauksime pasaulinius talentus ir su, padėsime valstybėms narėjams e, žengti į priekį, e, toliau vystytis. Tam, kad būtų galima pagerinti pagrindinės sąlygas, mes turime baigti kurti Europos mokslinio tyrimų erdvę, paspartinti inovacijų sąjungos veiksmus. Mes turime pagerinti politikos priemonių koordinavimą e, konkrečiai e, per geresnę stebėsiną. Taip pat e, Europos semestras mums bus naudingas. Mes turime pasinaudoti sinergijomis Europos, su Europos struktūrinės investicijų fondais nacionalinių ir regionų lygmenių. Strat strategijas e, plėtoti visose valstybės narėse, kad sustiprintume mokslinio tyrimų pajėgumus ir inovacijas. Aš ypač daug dėmesio skirsiu lyties aspektui, ne todėl, kad tai būtų teisingumo, sažiningumo klausimas, bet todėl, kad mes negalime leisti savo išvaistyti talentų. Antrasis mano prioritetas e, bus siekti rezultatų pagal horizontą 2020. Mes esame čia šiandieną todėl kad mums e, mes galime naudotis didesniais resursais šioje srityje ir dėl to, kad parlamentas pademonstravo išmintį ir dabar 80 milijardų numatyta horizontui 2020 mes turime siekti, kad būtų ši programa įgyvendina kaip galima e, veiksmingiau. Tuo pačiu metu mes turime siekti supaprastinimo darbo atvarkės. E, Mums jau pavyko labai daug ką nuveikti šioje srityje e, dėl to, kad komisijos narė Giogen Kvin labai ryštingai veikia ir e, mus labai remia parlamentas. E, tai leis pritraukti naujų mokslininkų į mokslinių tyrimų ir mokslo sritį. Siekiant horizonto 2020 tikslų, mes turime skirti ypatingą dėmesį socialiniams iššūkiams E, su kuriais susiduria piliečiai E, įgyvendinti turime inovacinių investicijų paketą, taip pat e, padėti plėtoti inovatoriškas finansavimo priemonės, e, skirti dėmesį MBI, taip pat daug dėmesio skirti taupiam energetikos išteklių naudojimui ir konkurencingai žemų CO2 emisijų energetikai, taip pat atsinaujinantiems šaltiniams. Šiame kontekste aš norėčiau paminėti labai svarbų socialinių mokslų ir humanitarinių mokslų indėlį. Aš žinau, kad tie prioritetai taip pat yra ir Europos parlamento prioritetai. Ir jie labai svarbus įgyvendinant e, išrinktojo pirmininko Junkerio prioritetą didžiausią e, - užtikrinti daugiau darbo vietų, augimo ir investicijų. Mano trečiasis prioritetas būtų e, ginti meistriškumo, kompetencijos e, mokslė ir moksliniuose tyrimuose vertybės ir vertę. E, Europą Europos pagrindai yra susiję su mokslininkų kūrybinė laisvė. Ypatingai tų, e, kurie gyvenina e, pagrindinius e, mokslinio tyrimų projektus fundamentalūs tyrimai yra tarsi upeliai, kurie veda link technologijų ir inovacijų upių didelių. Dėl šios priežasties aš labai tvirtai remiu Europos mokslinio tyrimų tarybą. Be to, tai leis mums išsiugdyti naują kartą jaunų, talentingų, dinamiškų tyriejų, mokslininkų. Uh, Siekiant šių trijų prioritetų nepaprastai svarbu sustiprinti mūsų bendradarbiavimą su uh, e, likusiu pasauliu. Reikia plėtoti mokslinę diplomatiją, tarptautinį bendradarbiavimą. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami nariai, uh, išklausysiu mielai jūsų klausimų šiandieną. Ir jeigu būsiu patvirtintas kaip komisijos uh, narys, E, aš tikiuosi, mes puikiai bendradarbiausime per ateinančius metus. Dirbdamas e, savo šalies vyriausybėje, kiekvieną dieną, kiekvieną valandą ir kiekvieną sekundę dirbau tam, kad būtų pašalintos kliūtys, supaprastintos procedūros ir užtikrintos naujos galimybės žmonėms. Jeigu būsiu patvirtintas, aš lygiai taip pat dirbsiu su tokiu pat ryštu nes aš tikiu mokslinio tyrimų, mokslo ir inovacijų gale. Mano didžiausias dėmesys bus skirtas rezultatams, rezultatams, rezultatams. Savo europiečio istorijoje, iš savo politinės patirties galiu pasakyti, kad dirbo įvairiose institucijose, sektoriuose e, padėjau e, šalinti kliūtis, dirbtinas kliūtis ir uh, siekiau gyveninti reformas, sieksiu gyveninti reformas, kurių taip reikia Europai. Jeigu aš būsiu patvirtintas, aš visą savo energiją, savo patirtį skirsiu mokslo, mokslo tyrimų inovacijų uh, sričiai. Tai yra tvaraus augimo Europoje pagrindas. Ir tai turi tarnauti visiems Europo Europos piliečiams. Labai Jums ačiū. Ačiū gerbiamasis paskirtasis komisijos nary. O dabar prasidės pirmasis klausimų randas. Ir klausimus užduos frakcijų atstovai. Ponas Krishin Eller, EPP vardu. Pone Moedaš, labas rytas, sveiki atvykę į parlamentą. Mano pirmasis klausimas toks. Remiantis paskutiniais tyrimais Europos konkurencija e, sudarytų nuo 9 iki 10 milijardų eurų, bet vis tiek šis procesas dar nebaigtas. Iš jūsų perspektyvos, kokios yra pagrindinės kliūtys siekiant tikslų ir kokie yra jūsų prioritetai siekiant kovoti su tuo, ką būtų galima padaryti ES lygmenių ir ką būtų galima padaryti valstybių narių lygmenių. Ačiū. Prašau atsakyti. Ačiū Jums už klausimą. Norėčiau pasakyti, kad esu tvirtai įsitikinęs, kad Europos mokslinių tyrimų erdvė yra be galo svarbi Europos Sąjungai, Europai. Ir ne tik todėl, kad tai yra moksliniai tyrimai, mokslas ir inovacijos, bet kad tai yra būtent toks projektas, bet šis projektas yra susijęs ir su kitais projektais. Ir tikslas yra kaip sumažinti kliūtis kad būtų galima pasiekti geresnio bendradarbiavimo ir kad būtų galima geriau keistis informaciją. Bet dabar grįžtamas prie jūsų klausimo, pasakysiu, kad dauguma iš tų priemonių, kurios yra ES lygmenį, tai jos jau yra. O dabar mums trūksta mokėjimo pasinaudoti tomis priemonėmis, kaip valstybių narių lygmenių būtų galima naudotis jomis. Norėčiau pabrėžti tris dalykus, kurie mano manimu yra tos kliūtys arba kliūčių sudėdamosios dalys. Pirmiausia, mums reikia geriau suderinti nacionalinės mokslinių tyrimų darbotvarkės. Kodėlgi tai reikia padaryti? Todėl, kad mums reikia išvengti dubliavimuose, susiskaidimo. O antra, trūksta skaidrumo. Ir kai kuriais atvejais trūksta skaidrumo e, samdant darbuotojus universitetuose ir mokslinių tyrimų centruose. O trečia, reikia toliau plėtoti lyčių darbo atvarkę ir kovoti su e, lyčių pusiausvyros toka. Valstybės narės yra įsipareigojusi parengti kelio gairias ir jos turi užtikrinti, kad tos kelio gairės būtų įgyvendintos. Ačiū. Ačiū Jums. Kitas klausimas. Jį užduos ponas Karlos Zorinijo, socialistų frakcijos vardu. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti paskirtą į komisijos narį. Savo žanginėje kalboje parodėte, kad jūsų programa visiškai atitinka komisijos pirmininko Junkerio programą, o Tai reiškia, kad reikia sumobilizuoti 300 milijardų eurų, kurie yra skirti energetikos projektams, inovacijų projektams. E, Europos vadovų taryba nori sumažinti lėšas Horizonto 2020 programai ir dėl to gali būti sunku įgyvendinti pirmininko pažadus. Taigi, norėčiau jūsų paklausti, paskirtasis komisijos nary, ar įstengsite į įtikinti Europos vadovų tarybą ne tik nesumažinti e, finansavimą horizontui 2020, bet netgi jį padidinti, kad būtų galima pasiekti numatytų tikslų. O antra, kokie, kokie yra jūsų planai, kaip būtų galima suderinti horizonto 2020 programą su žaliu ir mėlynoju augimu. Ačiū, ponė Zorinė, už klausimą. Pasinaudosiu šią galimybę ir kalbėsiu portugališkai. Paskirtasis komisijos pirmininkas Junkeris, kaip teigite, pažadėjo 300 milijardų eurų, jeigu tai bus patvirtinta. E, ir vicepirmininkas Katainer bus atsakingas už tai, tai bus labai svarbus paketas ateityje ir jeigu šios lėšos bus patvirtintos, tai mano vaidmuo, mano funkcija bus lygiai tokia pati, kokią paminėjote. Aš turėsiu būti tas asmuo, kuris turės parodyti, kad moksliniai tyrimai ir mokslas yra kertiniai augimo akmenys. Jeigu pas, palyg, pasiž, pažvelgtumėme į laikotarpį nuo 1995 iki 2007 metų, tai pamatysime, kad 62 procentai augimo yra dėl mokslo plėtros. Taigi šis e, portfelis yra susijęs su 300 300 milijardų eurų finansavimo ir darysiu viską, ką galiu tuo klausimu. Ateityje žiūrėdami į ateitį, turime suprasti, kas bus svarbu europiečiams ateityje. Esu įsitikinęs, kad jūs tuo klausimu dirbate ne vienerius metus ir esate ne, nemažai parašęs tuo klausimu ir aš skaičiau jūsų leidinius apie inovacijų svarbą. Ir tikrai aš pasinaudosiu šiais pasiūlymais ir taip dirbsiu ateitie. Ačiū Jums. Toliau. Toliau ponas Hans Olaf Henkel, ECR vardu. E, paskirtasis, e, paskirtasis komisijos nary, kreipiuosi į jūs, jums už nugaros, tikiuosi neįsižeisite. E, paminėjote keletą prioritetų, visi jie teisingi, tačiau vieno pritrūko. Net jeigu darysime viską, ką esame suplanavę Europoje, tai aprieps tik 6 procentus visų išlaidų, kurios yra skirtos moksliniams tyrimams ir inovacijoms. 94 procentai tenka valstybėms narėms. Taigi klausimas, ką darysite, kad valstybės narės išleistų tas lėšas moksliniams tyrimams ir vystymui, ką yra pažadėję, nes tik tai kelios valstybės narės tai yra Švedija ir Suomija tinkamai pasinaudoja tomis lėšomis. Taigi klausimas toks, ar nereikia papildomų prioritetų, kad būtų įtikintos nacionalinės vyriausybės e, įgyvendinti savo pažadus. Ačiū Jums už klausimą. Iš tikrųjų, paminėjote labai svarbius dalykus. Ir tai yra šio portfelio svarbiausia sudėtinė dalis. Tai yra, kaip galime dirbti su valstybėmis narėmis, kaip galime joms perduoti tą žinę, kaip svarbu yra moksliniai tyrimai, mokslas ir inovacijos. Tas e, Minėjau e, tą laikotarpį nuo 95 metų iki 2007 metų, kai 62 procentus augimo e, buvo dėl mokslo ir inovacijų. Taigi mes žiūrime į Horizontas 2020 programą ir mums reikia surasti būdus, kaip pasiekti pusiausvyros, kaip suderinti įvairias kitas programas ir struktūrinius fondus, kaip tinkamai panaudoti. Mums reikia suderinti darbo tvarkės. E, valstybių narių lygmenių vyksta projektai infrastruktūros srityje ir jie yra vykdomi visoje Europos Sąjungoje. Europoje turi būti mokslinių tyrimų, mokslo ir inovacijų prioritetai. Mes tengiamės dirbti tą linkime, mes bendraujame su tomis valstybėmis narimis, jų atstovais aiškiname, kaip tai yra svarbu. Ir šio portfelio vaidmuo turėtų būti dar svarbesnis Europos semestro metu. Ir mes turime tuo klausimu padaryti dar daugiau.